Dear colleagues, please, may I ask you to take seat? Please, colleagues. Mėly kolegos, kviečiu susitelkti darbui, nes turime pradėti savo šios dienos posėdį. Kągi, mėlyjeji, tikrai džiaugiuosi galėdamas pasveikinti jūs visus. Taip pat pas mus atvyko Ispanijos e, finansų ministras ponas Degindos. Nesiniai iš naujo patvirtinta buvo jo pozicija ir tai yra struktūrinio dialogo tiesinys Jis organizuojamas pagal 23 straipsnio procedūrą ir tai yra bendras, bendras jungtinis klausimas. Ir koordinatoriai nusprendė, o pirmininkų suiga pritarė tam, kad reikėtų surenkti apsikeitimą nuomonėmis su Ispanijos ir Portugalijos finansų ministrais ir bus kalbama apie tai, kaip jie patys e, vertina e, tuos veiksmus, kurių buvo paprašyta imtis jų valstybių. Taip pat bus kalbama apie galimą e, fondų sustabdymą ir kokios būtų to pasakos. Tad dabar nedelsdamas suteiksiu žodį Regi pirmininkiai, savo draugiai ir kolegijai. Ji pateiks keletą papildomų įžanginių pastabų. Ačiū labai, ačiū ponė Gotier. E, labas vakaras ir labadiena, tiesą pasakius, net nežinau, tačiau sveikinuosi su abiejų komitetų nariais. Aš labai džiaugiuosi, kad mes tęsėme savo darbą struktūrinio dialogo kontekste ir turėjome tokią galimybę šiandieną suorganizuoti ministrų klausimus. Džiugu, kad pas mus atvyko Ispanijos ir Portugalijos atstovai. Uh, ponas Gvindos ir ponas Čentenio. Nesu tikra, ar teisingai ištariau jo pavardę. E, jis į salę turėtų ateiti šiek tiek vėliau. Ir labai džiaugiuosi, kad mes visi ir taip pat ir tų dviejų šalių ministrai susitinkame tokiu tinkamu laiku nes jau buvo pateikti biudžeto planai 17 metams, jie buvo pateikti Europos komisijai. Be to, prieš komisijai pateikiant pasiūlymus e, ar pasiūlymą sustabdyti struktūrinių fondų e, paramą toms dviems valstybėms narėms. Tai tikrai savalaikis susitikimas. Ir Europos komisijos vicepirmininkas Kataininkas ir e, komisaras Kreco atsakingas už regioninę plėtrą taip pat buvo susitikę ir toliau tęsiamas darbas šioje srityje, todėl labai džiaugiuosi turėdama galimybę suteikti žodį e, ponui Luis de Gindos. Jis yra Ispanijos finansų ministras ir jums gerbiamas ministras skiriamos 10 minučių. Deja, neturime nesibaiginčio laiko limito. Señoras y señores eurodiputados, es siempre un honor comparecer ante las comisiones del Parlamento Europeo. E, labas vakaras. E, norėčiau kreiptis į Europos parlamento narius. Susitinkame struktūrinio dialogo kontekste ir kalbėsime apie pasiūlymą sustabdyti struktūrinius fondus Ispanijai. Man pirmiausiai norėtų pristatyti jums, kas, na, kokie yra naujausi ekonominiai posleikiai e, mūsų šalyje ir e, kaip pademonstruoti, kad Ispanija yra įsipareigojusi siekti pažangos. E, ši šali, mūsų šalis nukentėjo nuo finansų krizė nuo 8 metų iki 13 metų E, vidurio sumažėjo 3,5 e, Mūsų BVP sumažėjo 9 procentais, 3,5 milijono darbo vietų netekome, bet mes gyvendame struktūrinės reformas ir siekime pažangos. Taip pat stipriname finansų sektorių, e, darbo rinką yra e, iš esmės reformuojame, kad būtų galima kurti darbo vietą ir taip pat mes siekiame pagyvinti, suaktyvinti įvairius ūkio sektorius. Per šios pastarosius metus mes e, gyventiname atsakingai Ispanijai konkrečiai skirtas rekomendacijas Europos semestro kontekste ir Ispanija e, Europos Sąjungoje yra viena iš geriausiai rekomendacijas gyvenančių šalių. Dabar e, keletas skaičių. 2013 metais prasidėjo e, atsigavimas, kuris stiprėjo per paskutinius keletą metų BVP augo pastaraisiais keletą mėnesių. Ir taip pat yra nemažai pokyčių darbo rinkoje. E, yra e, siekiama darbo vietų kūrimo nuo atsigavimo pradžios. 2014 me, nuo 2014 metų pradžios e, daugiau negu pusantro milijono darbo vietų atsirado ir nedarbas e, e, sumažėjo maždaug dviem milijonais darbo neturinčių žmonių. E, mes E, šiais metais matome, kad tęsiasi tendencijos ir tęsis kitais metais. E, BVP taip pat turėtų aukti. Ispanija yra dabar viena iš e, greičiausiai augančių ekonomikos šalių. Ir nes matome, kad taip pat ne, nedarbo įregistruoja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 vėl pradėjo aukti statybų srityje ir buvo duota labai didžiulė pridėtinė vertė bei e, tokiose srityse kaip e, e, paslaugų eksportas. Buvo taip pat biudžetas labai pagerintas, 2016 buvo 11,6, paskui buvo 15 procentų, tai yra viena iš šešių eurozono šalių, kuriai pavyko konsoliduoti biudžetą 4,5 punktai, e, procentiniai punktai padid, pagerėjo biudžeto padėtis, anksčiau tas e, padėtis labai pamažu keitėsi, infliacija dabar buvo neigiama, ši infliacija uh, BVP pakeitė 15,2 procento. E, kitos šalis irgi kai kurios tos, toje pačioje situacijoje yra atsidūrę ir Ispanija ėmė iš jų pavyzdį. E, komisija mano, kad e, struktūriniai fondai papildė Ispanijos biudžetą daugiau negu 4 procentais nuo tarp 12 ir 15 metų. Labai sunku viską apskaičiuoti, kadangi skiriasi skaičiavimo metodika. Todėl Komisija neturi turbūt tokių patikimų skaičių apie Ispanijos ekonomikos augimą. Taip pat jis negali komisija atsižvelgti į tokius skaičius kaip infliacija. Ispanijos buvo neigiama infliacija, tačiau ją sunku apskaičiuoti. Dabar jeigu skaičiuosime gamybinės apimtis, tai pamatysime, kad per e, tą laikotarpį 1,25 procentiniais punktais augo e, biudžetas daugiau negu prašo komisija. Vyriausybė, kuri dabar yra valdžioje, e, atitinkamai reagavo e, ir priėmė tam tikras priemonės, kuriomis užtikrina 2016 metų biudžeto laikymasi. Visa atsakomybė, um, kalbant apie biudžetą, buvo perkelta į regionus e, buvo e, stengiamasi kaip galima greičiau sutvarkyti įmonių mokesčius, bei kitus dalykus, kurie leistų kovoti su uh, sukčiavimu. Visos pritaikytos priemonės davė vaisių ir dabar, žiūrint paskutinius biudžetinius e, duomenis, mes matome uh, labai teigiamus pokyčius. 10 milijardų eurų 2016 metais buvo biudžetinis deficitas 4,6 procentų to yra, buvo numatytas skaičius, o 2017 3,1 ir tikriausiai galėsime tą skaičių pasiekti. Ekofinas taip pat e, praeitą Liepą prieėmė tam tikrą sprendimą sustabdyti paramą. E, Ekofinas anuliavo visas sankcijas, kurių, kurių buvo imtasi prieš Ispaniją e, ir Dabar ir tai rodo, kad e, Ispanijos pasiekimai yra visuotinai pripažįstami. Dėl struktūrinių fondų komisija turi įvertinti ekonominę ir E, finansinė situacija šalyje. Ispanija daug ko pasiekė darbo rinkoje, bet dar reikia sukurti pusantro milijono darbo vietų, kad mes pasiektume prieš krizinį laikotarpį užimtumo požiūrių. Tikimės, kad komisija teisingai įvertins veiksmingus e, Ispanijos vyriausybės patvirtintos e, veiksmus ar priemonės. Dabar Ispanija yra iki 8 metų e, įveikti perviršinį e, biudžeto deficitą. Ir mes planuojame tam tikras fiskalinės priemonės 17 metais, kad deficitas būtų 3,1 procentas nuo BVP ir kad struktūrinės pastangos sudarytų pusę procento. Ir mes siekėme toliau imtis veiksmų, kurie duotų rezultatus ir manau, kad Ispanijos atveju būtent taip ir yra. Baigdamas noriu pasakyti, kad Ispanija yra viena iš greičiausiai augančių ekonomikų, augame e, dvigubai greičiau negu kitos šalys. Ir mes norime e, sumažinti deficitą ir taip pat imtis toliau tam tikrų fiskalinių priemonių. Ir sieksime sumažinti e, valstybės deficitą e, virš 10 milijardų eurų. Mes e, siekėme užsitikrinti ekonomikos augimą pinigų sąjungoje ir taip yra dėl to, kad mes ėmėmės tam tikrų reformų, kurios pagerina mūsų makroekonominę situaciją bet eurozono finansų nestabilumas E, yra neigiamas dalykas ir jeigu bus sustabdyta parama struktūrinė mums, e, pamatysime labai daug neigiamų tendencijų. Reikia atsižvelgti į ekonominės politikos prioritetus, tuos, kurių siekia dabar Europos Sąjunga. Uh, Ir e, žinome, kad didėja neiškumo tiek Europos finansų rinkose, tiek pasaulio mastu. Jeigu šalis bus baudžiama, ta šalis, kuri nepaprastai daug reformų įdėgė ir dabar auga greičiausiai, tai bus priešinga tam, ko reikia eurozonai. Ačiū ministrui. Dabar pirmas klausimų raundas regionės plėtros komiteto koordinatoriai pateiks klausimus, mes E, galvojame, kaip rengti šiam klausimui ir apsisprendėme e, surinkti klausimus iš koordinatorių. Pusantros minutės, neilgiau prašom klausti ir pradėsiu po, nuo pono Van Nistelroj, kuris yra regionės plėtos komitete EPP koordinatorius. Ačiū, ministrė, norėčiau Jūs pasveikinti. Jūs paskirtas dar kartą. Uh, E, eiti šias pareigas naujoje vyriausybėje. Ir labai e, puikiai jūsų yra regionė politika jau daugybę metų. E, jūs esate vieni iš lyderių, dėl to jūs sveikinu. Jūs esate gavę daug apdovanojimų daugybę metų regio žvaigždės, taip vadinamas. Jūs pateikėte mums informacijos, mes pamatėme ją popierių ir galime pasakyti, kad komisijai tikrai nesunku dirbti. E, išvada gali būti nulinė suspendavimas arba iš vis suspendavimo negali būti, bet komisija privalo patikrinti, kaip viskas yra jūsų šalyje. Praeitą savaitę sakėme, kad negalima uh, bausti naudos gavėjų, kaimo plėtros, e, infrastruktūros e, kuriejų. Ir ar galite pasakyti, jeigu, pavyzdžiui, bus projektas, e, bus sustabdytas, kiek laiko prireiks, užtruks, kad, kad jis vėl galėtų būti pradėtas įgyvendinti? Ar turite taip pat kokiu nors planų, kas bus, jeigu taip atsitiktų? Ispanijoje. E, tokie mano gal svarbiausi klausimai du, bet pasakysiu, kad dabar e, jaučiuosi kur kas geriau negu per praeitą posėdį. Ponas Kosolino, socialistų vardu. È davvero curioso che siamo costretti a discutere con, con questo quadro macroeconomico che è stato presentato. Ačiū labai. Taip, kalbame apie tai, e, žiūrėdami į bendrą mikroekonominę situaciją. Ir turiu pasakyti, kad per pastarosius porą metų, man atrodo, buvo demonstruoti visai neblogi rezultatai. Ir nežinau, ar tikrai reikėtų kalbėti apie struktūrinių fondų sustabdymą, tačiau panašu, kad tai yra tikrai aktuolus klausimas, susirinko daug suinteresuotų asmenų. Ir kalbant apie Ispanijos bei Portugalijos situaciją, turiu pasakyti, kad galbūt e, tos sąlygos, kalbant apie struktūrinių fondų sustabdymą, ir nėra teisingos. Ir taip pat būtų įdomu sužinoti, ar e, matomas kažkoks neigiamas poveikis susijęs su tuo, kad jau yra kalbama apie struktūrinių fondų sustabdymą, ar tos diskusijos daro kažkokią tai įtaką. Man atrodo, kad reikėtų aiškiai ir griežtai pasakyti, jog Ispanijai struktūrinių fondų teikimo nereikėtų sustabdyti. Ačiū, panas Luoja, AKR frakcijos vardu. Dėkoju. Visų pirma, norėčiau padėkoti ponui Degindas už tai, kad atvyko į mūsų šios dienos klausimą. EKR džiaugiasi Ispanijos parlamento e, sprendimu patvirtinti Mariano Rahoj e, premjero pozicijoje. Tikiuosi, kad tai padės atsigauti Ispanijos ekonomikai ir taip pat jai aukti. EKR frakcija taip pat mano, kad nereikėtų sustabdyti e, piniginių išmogų, e, nes tai gali tapti pavojingų precedentų. Reikia kalbėti ir apie investicijų, vartojimo klausimus. Ir suprantu, kad šiandieną laiko neturime daug, todėl negalėsime išsameu aptarti šių aspektų. Tačiau kalbant apie Ispaniją ir jaunimo nedarbą, tai yra 43,8 procento, jis viršijo netgi Graikijos rodiklius 16 metų Liepos mėnesį. Todėl reikėtų didinti biudžetą mm, e, jaunimo užimtumo iniciatyvai ir tas biudžetas buvo padidintas, 8,4 milijono eurų dabar yra skiriama ir Ispanija e, yra ta šalis, kuri gauna didžiausias išmokas Europos jaunimo fondo E, projekto vykdymui. Galbūt tas lėšas reikėtų nukreipti kažkur kitur, nes akivaizdu, kad tie milijonai, kurie yra skiriami, apčiuopiamų rezultatų neduoda. Ačiū. E, dabar ponas Jakovčičius, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbiami ministrai. Alde frakcijos vardu norėčiau pasakyti, e, jog itin džiaugiuosi e, tomis pozityviomis tendencijomis, kurios ryškėja po 2008 metų krizės. Ta krizė padarė daug neigiamos įtakos daugumai valstybių narių ir po jūsų įžanginių žodžių, e, kaip suprantu, matyti tas gerėjimas, o tai yra itin svarbus dalykas. Juk puikiai žinome, kad ta krizė itin palėtė viduržėmio jūros regiono valstybės. Aš pats esu iš vienos tų valstybių, todėl džiaugiuosi tuo, kad matomos tokios pozityvios tendencijos. Taip pat norėčiau užduoti klausimą, kaip konkrečiai jūs ketinate įgyvendinti tas taisyklės, kurias jūs turite įgyvendinti. Tai yra taisyklės, kurias patys savo nustatėme Ir norėčiau paklausti, kaip konkrečiai ketinate tai daryti ir kokios yra garantijos, kad uh, pavyks e, atlikti reikalingus veiksmus, sprendžiant deficito problemą. Kalbėjote taip pat apie valstybės įsiskolinimo mažinimą. Žinome, kad struktūrinių ir sanglaudos fondų um, lėšos e, ir jų naudojimas yra gyvybiškai būtinos tiek ir Ispanijai, tiek ir Portugalijai, visi puikiai tai suprantame, tačiau tikrai būtų gerai išgirsti kažkokių tai užtikrinimo žodžių, kažkokių tai garantijų, e, kas laukia toliau. Juk reikia įgyventi tą planą, kuris yra nustatytas, reikia laikytis taisyklių. Pone pirmininkė, ačiū. Ministrė, vieningos kairiųjų frakcijos pozicija visiems yra žinoma, mes, yra, mes esame prieš prieš makroekonominį sąlygiškumą ir mes kovėmės visos praeitos kadencijos metu. Tačiau jeigu jau atsidūrėme tokioje situacijoje šiandieną, tai dėl to, kad buvo priimti atitinkami sprendimai. Taip pat parlamentui tenka atsakomybė, kuris vadovaujant socialistams e, ir centrui pritarė šiam makroekonominiam sąlygiškumui. Mes tokioje situacijoje atsidūrėme dar ir dėl to, kad e, taryba ir jūsų vyriausybė ėmėsi e, atsakomybės, kaip buvo tas siūloma taryboje. Taigi norėčiau sužinoti, kokia taryboje buvo Ispanijos pozicija. Ar jūs pritarėte Ar nepritarėte, o jeigu pritarėte, tai galbūt spaudžiami? Aš norėčiau sužinoti, kokiu drastiškų žingsnių ėmėtės, kad e, paklustumėte augimo ir stabilumo fakto numatytiems dalykams ir ką dabar naujo dar sugalvosite primesti Ispanijos žmonėms, kurie ir taip jau nukentėjo nuo griežto taupimo politikos. Taip pat norėčiau sužinoti, ar jūs įvertinote to sustabdymo poveikį, fondų sustabdymo poveikį. Thank you. Thank you. Ms. Vanna, the floor is yours. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ponia Vanna. Ačiū pirmininkė, ponė ministrė, dėkoju už tai, kad e, priemėte parlamento kvietimą ir atvykote. Parlamentas vis svarbesnį vaidmenį vaidina struktūrinėme dialoge. Mums šis sustabdymas atrodo turėtų būti kontraproduktyvus, kadangi būtent tuose tie regionai, kuriems labiausiai reikia investicijų, kad išbristų iš krizės ir bus nukirstas finansavimas, būtent tie regionai, kuriems reikia kovoti su skurdu. Jūs sakėte, ponė ministrė, kad buvo jau imtasi drastiškų priemonių siekiant sumažinti deficitą. 80 procentų sutaupytų lėšų pavyko sutaupyti tuose regionuose, kuriuos, į, į kuriuos kaip tik ir plaukia tos investicijos. Taigi aš norėčiau sužinoti, kaip visi tie sutaupyti pinigai paskirstomi nacionalinę ir regioninę e, regioninėje plotmėje ir kaip tai įtakotų nedarbą, jeigu tokių investicijų nebeliktų. Struktūriniai fondai faktiškai lieka vienintelė viešoji investicija ir aš manau, kad lygiai tas pats e, yra ir Ispanijoje tokia pati padėtis. Todėl norėčiau pritarti tiems, kurie sakė, kad taryba turi kaip galima greičiau tą E, teigimo deficito procedūrą sustabdyti Italijai ir, e, Ispanijai ir Portugalijai. Ačiū, panės ministrė, kad atvykote. Mūsų delegacija visuomet priešinosi šiam makroekonominiam sąlygiškumui. Jūsų vyriausybė priklauso tai pačiai politiniai šeimai kaip ir Junkerio e, komanda, taigi griežtas taupimas, tų žymiųjų 3 procentų laikymasis tam, kad būtų pasiektas augimas ir darbo vietų kūrimas. Tačiau to nebus pasiekta. Priešingai, poveikis bus labai neigiamas mūsų piliečiams, na, nebent jeigu uh, nebūtų nutraukti tie fondai. Aš tikiuosi, kad e, taryboje jūsų vyriausybė savo požiūrį pakeis ir norėčiau paklausti, remiantis 23 straipsnių, jeigu būtų nuspręsta po komisijos sprendimo e, nutraukti traukti finansavimą, tai ar čia taip ir atsitiks? Gero, tam reikėtų teisės akto pasiūlymo, mes nenorėtumėm, kad jūsų šalis virstų absurdo teatru kaip Italija, kur e, girdime absurdiškus dialogus, kurie kartais gali kelti šypseną, tačiau iš to kyla ir konkrečių žmonių asmeninės tragedijos. Taigi jūsų parlamentas pritarė Europos jie taikomiems griežto taupimo principams. Jūs Italijoje, kadangi taip Junkeris norėjo, irgi išgyvenate tokį absurdo teatrą. Ispanija ir Portugalija taikė e, tas priemonės kaip geri mokinukai. Nematau pono Briuer, tai tuomet e, galiu pasitikėti jau visi koordinatoriai paklausi ir prašyčiau ministrė jūsų atsakyti į mūsų klausimus per 8 minutės, ne daugiau jums skiriu. Labai ačiū, gerbiam pirmininkė. Dėkoju Europos parlamento nariams ir narėms. Klausimų pateikta nemažai, bet daug jų buvo panašus. Ir klausimų daug buvo apie tai, ką reikštų, jeigu struktūriniai fondai, jų mokėjimas būtų sustabdytas, mokėjimas sustabdytas, ką tai reikštų mūsų ūkiui. Ir kiti klausimai buvo apie taisyklių gyvendinimą. E, Pradėsiu nuo antro, antros grupės klausimų taisyklių. Reikia laikytis pirmiausia tų taisyklių, dėl kurių visi esame susitarę. Ir aš manau, kad Ispanijos vyriausybė tas taisyklės įgyventina. Ne buvo kitos vyriausybės, kuri e, ekonominė ir pinigų sąjungoje to, tiek daug padarytų per pastaruosius penkerius metus. Prieš e, penkerius metus Ispanijoje 700 e, e, tūkstančių darbo vietų per metus buvo prarandama, prasidėjo antra krizė, kyla daug problemų bankų sektoriuje, taip pat buvo daug problemų dėl konkurencingumo ir mūsų valstybės deficitas buvo daugiau negu 9 procentai BVP ir šiais metais žinome, kad auksime daugiau negu 9 3 procentais e, bus sukurta 600 e, e, naujų darbo vietų, taip pat geriname mokėjimų balansą ir mes kaip šalis bandome ištaisyti visus makroekonominius disbalansus, visus jo elementus disbalanso. Ir taip pat labai E, daug dirbame mažindami e, valstybės deficitą, pusiau sumažinome. Ir taip pat autonominės e, bendruomenės, savivaldybės, centrinė valdžia labai daug dirba. Ir siekiame taip pat užtikrinti, kad auktų mūsų ekonomika. Ir 13 ketvirčių iš eilės auga mūsų ekonomika. Noriu pasakyti, kad Ispanija, Ispanija yra puikus pavyzdys, kuris rodo, kaip galima e, ekonominė ir pinigų sąjungoje išgyvenus krizę visiškai pakeisti kryptį ir pradėti kurti darbo vietas ir pademonstruoti, kad praeitie sutelktos e, problemos kaupusios gali būti išspręstos taikant teisingas ekonominės politikos priemonės e, bet e, egzistuoja taip konkrečios taisyklės dėl e, struktūrinių fondų e, sustabdymo, tam tikros nuobaudos, bet yra ne tik tai tos taisyklės, bet ir realybė. E, manau, kad dabar nėra jokio neiškumo dėl stabilumo Ispanijos Ir šis laikmetis yra gana jautrus, trapus, matome, kad yra šiaip daug neiškumo, susirūpinimo, populizmo praaiškų pasaulio arenoje. Ir Ispanija yra pavyzdys, kaip galima išbristi iš tokios labai sudėtingos situacijos. Taip mes esame pažeidžiami daugies ryčių, mūsų uh, valstybės skola beveik 100 procentų BVP ir e, mūsų nedarbo lygis yra e, didesnis negu 19 procentų, bet, bet prieš trejus metus buvo e, tai 20 procentų, mes dabar geriname padėtį. Ir mes dirbame laikinai, ėjusi pareigas vyriausybė, kaip aš sakiau, pritaikė priemonės sugebėjo tą padaryti ir e, tos priemonės e, beveik 9 milijardus e, mums leido papildomų mokesčių surinkti. Ir taikysime kitas priemonės, kurios užtikrins tam tikrus išteklius 800 daugiau negu 8 milijardus eurų. Ir taip pat mes žiūrime į valstybės išlaidas. Tačiau e, nesukleiskime, noriu pasakyti, kas iš tikrųjų užtikrina ateitį. Visų fiskalinių taisyklių gyvenimas ir Ispanija ir e, toliau bus stabilumo veiksnys. E, Europo, e, ekonominė ir pinigų sąjungoje. Ir mes e, taip elgdamėsi užtikrinsime augimą ekonomikos ir darbo vietų kūrimą. Ir manau, kad tai yra įmanoma su mūsų įgyventinama politika. Dabar antra grupė klausimų. E, kalbėjau apie Ispanijos įsipareigojimus laikytis taisyklių, tai yra aišku, bet taisyklės, kuriams nepritarėme kai, kai kurios taisyklės, kai kam patinka labiau, kai kam mažiau. Ir manau, kad ekonominė ir pinigų sąjungoje reikia labai daug e, ką pagerinti. Reikia kurti toliau bankų sąjungą, taip pat indėlių garantijų fondą e, reikia įkurti ir reikia taip pat e, rizikos sušvelnimo veiksnių. Ir manau, kad būtent toks kelias yra, kuriuo turime žengti. E, buvo pateikta konkrečių klausimų apie tai, ką reikštų Ispanijai e, bendrijos fondų mokėjimo sustabdymas e, buvo kalbama apie didžiulės sumas, maždaug 1,2 milijardo eurų. Tai turėtų dėlį poveikį, kaip jūs žinote, daugelis priemonių yra bendrai finansuojama iš valstybės ir iš autonominių bendruomenių biudžetų. Ispanijos atveju ji būtų tarsi nubausta, išskirta, bet ne tik tai tai yra svarbu, atsirastų labai neigiamas e, poveikis. E, pavyzdžiui, jeigu būtų sustabdyti struktūriniai fondai, jeigu būtų tokia nuoboda pritaikyta, tai e, pakirstų moralę tokios šalies kaip Ispanija, kuri nepaprastai daug dirbo stengiasi ir pamatė, kad tikrai yra šviesa tunelio gale ir tai būtų mums smūgis. Tai ir Ispanijos gyventojų moralę pakirstų. Ir manau, kad taip pat būtų ir dvasia, taip pat būtų ir Portugalijos uh, atveju. Visuomenė Ispanijos e, labai daug ką paukojo. Mes nepaprastai e, gilę krizę išgyvenom, išgyvenom giliausią mūsų, is, e, mūsų istorijoje. Ir devynis punktus BVP mes sukūrėme nuo krizės pradžios iki 2013 metų. Ir pra, mes e, beveik pusę darbo vietų atkūrėme iš tų prarastų vietų. Sumažiname deficitą ir jeigu dabar e, būtų mums pritaikyta nuobauda, pavyzdžiui, tokia kaip kad fondų sustabdymas, būtų sunku paaiškinti žmonėms tokią priemonę. Minister, you... Ačiū labai. Tikiuosi, kad kolegos išgirdo atsakymus į savo klausimus, o dabar žodis panigotie, prašau. Ačiū. Pirmasis e, Ekon komiteto narys, kuris nori pasakyti apie frakcijos vardu, ponas Zalda, prašau. Ačiū pirmininkė. Taip iš tiesų, Ispanijos ekonomika yra tokia, kokia yra. Politiniai veiksmai yra atliekami ir mūsų kolegos sako vis tik tais, kad Ispanija gali tarnauti pavyzdžių daugeliu šalių, nes ji padarė savo namų darbus. Taip pat reikėtų pasitikėti Europinėmis institucijomis, tokiomis kaip Europos komisija. E, iš tiesų, e, jeigu sustabdyti būtų šie fondai, tai Ispanija e, nukentėtų, tačiau galbūt tai nebūtų taip baisu, kaip čia yra piešiama. Aš e, labai optimistiškai viską žiūriu, ponus ministrė, jūsų optimizmui taip pat pritariu ir dar norėčiau labiau būti optimistas negu jūs. Norėčiau tiesiog pasižiūrėti, galbūt galima būtų sumaži, sumažinti deficitą daugiau negu 4,6 procentai šiais metais ir pasižiūrėti, E, kokią tai įtaką turėtų ateinančių metų biudžeto skaičiavimui. Ačiū labai. Ačiū per Maužberės. Ačiū pirmininkė, ačiū ministrė, ačiū, kad atvykote į dialogą. Manau, kad parlamentas, nepriklausomai nuo to, kas buvo balsuota praeitos kadencijos metu, čia demonstruoja, kaip gali naudingai prisidėti, e, aiškindamas komisijos sprendimą kad e, komisija nedarytų paslapčia tam tikrų žingsnių, e, kad nesustabdytų finansavimo taip pat ir jūsų šaliai Ir aš tikiuosi, kad komisija įsiklausys į tuos pasiūlymus, kurie čia buvo iškelti, kadangi sankcijos buvo nulinės, e, nutraukimas, sustabdymas buvo nulinis, vis tik tais tie pasiūlymai buvo pateikti. Ir man dabar, mane labai nustebino, kad ispanai kalba apie tai, kad statybų sektorius atsigauna. Iš tiesų šis sektorius Ispanijoje labai jautrus, ten yra labai daug nepanaudoto potencialo. Tai galbūt e, reikėtų, kad jūs labiau struktūriškai išaiškintumėte, kokiomis sąlygomis tas sektorius atsigauna. Ir taip pat norėčiau paklausti dėl to, kaip vystosi darbo rinka bei kokia rizika yra, kad atsiras kritinė nuskurdusių darbuotojų, darbininkų masė. Dėkoju. Atsir. Niekas nestovauja, todėl dabar Aldė vardu. Prašau. Labadiena, ministrė. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad labai džiaugiuosi E, jūsų veiksmais. Manau, kad e, jie teigiamai atsilieps visiems europiečiams, ypatingai ispanams. Kaip matote, šiuos fondus e, nutraukti, kaip sakė kolega iš Portugalijos, yra tikras absurdas. Manau, kad jūs žinote šią virtuvę šiek tiek iš vidaus, kaip nepriklausomi, mane kaip nepriklausomą parlamentarą labai e, neramina e, kas dėl to atsitiktų tiek Ispanijai, tiek visai Europai. Aš e, manau, kad e, Ispanija, kai pabaigs dorotis su tuo dideliu deficitu, turės išspręsti tam tikrą struktūrą tam tikras struktūrinės problemas ir tos struktūrinės problemos yra labai didžiulės ir metams bėgant jos dar gilėja. Aš manau, kad dabar mes nesprendžiame tikros problemos, o tikra problema jau tęsiasi metų metus. Jeigu nebus atliktos reformos, ypatingai administracinės, e, kurios priklauso spręsti autonomi, autono, autonomijoms, regionams, Mm, tai tikrai struktūrinių didžiulių problemų kils. E, e, ir praeitais metais, e, ir dar ankstesniais metais, jeigu būdavo skolinimasi, tai tuos pinigus reikės gražinti. Aš norėčiau sužinoti, ką Jūs galvojate apie struktūras ir jų pakeitimą. Prašau ministrą atsakyti į šį klausimą. Ačiū, ponas Diegas. Okay. Please. Sí. Buenas tardes. Paloma, Paloma López, señor presidente. Aš esu Paloma Lopes, pirmininkė. Matome, kad tikrai vyksta daug teatro e, vaidinimų, grasinama, įvairiai kalbama Europos institucijose. Ir e, kitas dalykas - pensijų privatizavimas, viešųjų paslaugų atsisakymas, darbuotojų teisų gniaužimas. Ir e, tos e, pačios partijos, kurios pasisakė už saugiaumo paktą, jūs 11-13 metais prisiminkite, balsavote už tai. Dabar e, e, matote, kaip elgesi ir atsirado, sustarė tokia situacija, kai e, bus nutraukti, gali būti nutraukti struktūriniai fondai ir nuo to nukentės kas, pirmiausia, gyventojai ir bendruovės. Ir e, iš tikrųjų e, labai bus sudėtinga, jeigu tai pasitiks. Aš norėčiau, kad jūs aiškiai pasakytumėte, kaip baisus E, kad baisias pasiekmes turės. Ir aš norėčiau paklausyti taip pat, ponė Dekindės, iš e, kur ištrauksite 5,5 milijardo eurų, 550 milijonų eurų. E, kurių reikės pensijoms išmokėti. Jūs e, kalbate apie darbo vietą, bet tai nėra kokybiškos darbo vietos, tai yra be garantijų neužtikrintos darbo vietos, apie tai jūs nekalbėjote. Ir nekalbėjote apie produktivumą, kuris nedidėja nuo to laiko, kai jūsų vyriausybė yra valdžioje. Ir e, taip pat įsivaizduoju, kad dabar bus siekiama toliau centralizuoti valdžią ir kad nebus atsižvelgiama į socialinius partnerius, nutraukė pirmininkas kalbėtoje. Dabar ponas Utasun. Sí. Uh, gracias, señor ministro. Uh, es, sería una barbaridad que se suspendieran los. Visiška nesąmonė tuos fondus stabdyti ir parlamentas tą konstatuoja. Uh, Tačiau mes čia esame dėl dviejų priežasčių susirinkę. Pirmiausia, ir atrodo, kad niekas to neprisimena, tačiau 2013 metais buvo kalbama apie šių fondų makroekonominius e, dalykus, sąlygiškumą. Buvo priimtas sprendimas ir šitas sprendimas yra tiesiogiai susijęs su jumis. Tad E, kitas dalykas, e, biudžetinis dalykas, buvo kalbama apie tokį skaičių kaip 4,6 ir tai reiškia daug, daugiau negu 10 e, milijardų eurų. Buvo padaryta fiskalinė reforma, tačiau ir dabar jūs jau sumažinote procentus nuo 7,5 iki 5. Čia kalbama apie progresinius mokesčius, labai e, sumažėjo mokesčių surinkimas e, ir manau, kad šių metų duomenimis e, taip pat viskas labai smunka, visi skaičiai labai smunka. Dabar vėlgi imate, imate tokių, imatės tokių priemonių, kada įmonių mokami mokesčiai dar sumažės tai e, tas sumažėjimas gali siekti netgi 22,5 procentus. Ar e, jūs žinojote, kad tų pro, e, mokesčių nebus įmanoma sumažinti tada, kai priemėte šį sprendimą? INF, so. FDD atstovo matau nėra, NF taip pat žodis gerbiama ministrui, prašau. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Tikrai reikės pasistengti, bandant atsakyti visus pateiktus klausimus, jų buvo nemažai. Visų pirma, dėl tos um, Ispanijos viešosios skolos ir deficito. Šiemet rezultatai yra tokie. Taip, buvo atlikta beje tam tikrų pakeitimų, kalbant apie įmonių apmokestinimą. Uh, ir atsižvelgiant į tas pajamas, kurios buvo gautos. Mm, spalio mėnesio duomenys rodo, kad rezultatai yra geresni nei mes tikėjomės. Tad man atrodo, kad įmonių mokesčių sistemos keitimas tikrai buvo naudingas. Ir tikrai galėtume pasiekti tuos 9 milijardus eurų. O kalbant apie išlaidas, 4,6 e, procento BVP augimas tikrai yra realus ir nemanau, kad su tuo turėtų kilti kažkokių problemų. O pažvelgus į biudžeto įgyvendinimą, man atrodo, kad tikrai realus šis tikslas. Gali būti, kad netgi viršysime užsibriežtą tikslą. Kalbant apie šių metų tikslą, be abejo būtų e, gerai jau koncentruotis ir į 17 metų tikslus, tai yra 3,1 procento. Tai manau taip pat e, turėtų būti naudinga, jeigu viršysime nubriežtas prognozes. Dabar 2,9 procento yra prognozuojama 17 metams, ir 2,3 procento e, po dviejų metų. Ir akivaizdu, kad jau šiemet, 2016 metais Ispanija viršis 3 procentus. Ir tai be abejo reikš, kad kitą met situacija turėtų būti um, dar geresnė. Ir tikiuosi, kad tas didesnis augimas taip pat padės užtikrinti, jog mažėtų ir valstybės įsiskolinimas. Tad 4,6 tikrai yra realus tikslas, jį galime įgyvendinti. O 3,1 procento 17 metais taip pat tikrai yra realus įsipareigojimas. Dabar, dabar dėl statybų sektoriaus ir darbo rinkos. Krizės metu e, buvo e, tiesiog sužlugdytas e, ir krizė įtin paveikė šį sektorių, kaip jau minėjau, BVP sumažėjo 10 punktų ir užimtumas statybų sektoriuje taip pat įtin sumažėjo. Tačiau tai yra labai svarbis rytis, kurie šiaip įprastomis sąlygomis siūlo daug darbo vietų ir suteikia geras galimybės įsidarbinti. Kalbant apie ekonominį nuosmukį ir e, tas darbo vietas, kurios buvo prarastos, e, statybų sektorius buvo paveiktas labiausiai, tačiau dabar situacija stabilizuojasi. Ir dabar apie vieną e, trečiąją kainos auga sudaroma daugiau sandorių, tai yra susiję ir su to, kad finansinis sektorius stiprėja. Tad e, reikia nepamiršti ir to, kad e, statybų sektorius yra glaudžiai susijęs su finansavimo sektoriumi, juk tai yra paskalos, finansavimas ir taip toliau. Kitas svarbis rytis Ispanijoje yra prekės ir paslaugos, juk Ispanija yra konkurencinga ekonomika. Ir mes netgi viršime pasaulio prekybos rodiklius. Mes esame ta ES valstybė norė, kurioje e, itin dinamiškas eksportas yra vykdomas ir tai tik įrodo, kokia dinamiška yra Ispanijos ekonomika. Dabar dėl darbo rinkos. Norėčiau pasakyti štai ką. Dėl tų dirbančių skurdžių. Ispanijoje 27 procentai dirbančiųjų mm, e, susiduria su skurdu, Ir tai be abejo yra labai svarbus neligybės ir skurdo šaltinis mūsų šalyje. Kita opi problema yra ilgalaikis nedarbas. Kaip jau minėjome, pavyko atstatyti beveik pusę per krizę prarastų darbo vietų, be to ir atlyginimai po truputį auga. Ne vienerius metus infliacija buvo neigiama, Tačiau tai, jog dabar didėja pajamos, daro teigiamą įtaką darbo vietų kūrimui, e, taip pat perkamajai galiai. Buvo klausta ir apie viešasias administracijas ir apie pastangą sumažinti e, viešai įsiskolinimą. Tai yra labai svarbu. Ispanijoje be abejo stengiamės tai padaryti. Tikrai daug pastangų buvo įdėta siekiant gerų rezultatų. Ir jeigu pažvelgtume į tą fiskalinį konsolidavimą, pamatytume, jog mums pavyko išlaikyti tas socialinės išlaidas tinkamame ligmenyje Ispanijoje. Tai buvo padaryta e, dėka pensijų augimo. Na ir Ispanijoje ir toliau reikėtų tęsti tuos procesus, Tikiuosi, kad naujoji vyriausybė imsi šios svarbaus darbo, atsižvelgsi tai, kad senėja mūsų visuomenė ir spręs su tuo susijusias problemas. Taip pat užtikrins fin, viešųjų finansų tvarumą. 4,6 procento siekia valstybės įskolinimai šiemet ir Taip pat reikės specialių priemonių, kurios padėtų užtikrinti, kad būtų galima atlikti tą tokį struktūrinį 0,5 e, e, procento pritaikymą, pakeitimą susijusi su BVP. Be abejo, reikės užtikrinti, kad e, priemonės būtų tinkamos, kalbant apie ekonominių tikslų įgyvendinimą, likvidumą. Be abejo, produktivumas yra kitas svarbis rytis, juk produktivumas yra susijęs su švietimu, moksliniais tyrimais, inovacijomis ir tam tikrai skirsime daug dėmesio. O dabar mokestinė reforma. Tai padėjo užtikrinti, kad Ispanijos ekonomika vėl pradėtų aukti. 15 metais, taip pat 16 metais Mm, buvo vykdomos tos reformos, tačiau ekonomika tikrai sėkmingai augo 3 procentais ir čia susilieja du faktoriai. Visų pirma, konkurencingumo didinimas, o kitas dalykas yra tai, kad buvo reabilituota Ispanijos finansinė sistema. Ačiū. Dabar E, biudžeto, agri ir peš komiteto nariai pasisakys. Ponas Fernandės, prašau. Senhor Presidente, eu queria saudar o Sr. Ministro e queria dizer que a Comissão dos Orçamentos. Dėkuoju. Norėčiau pasveikinti ministrą. Biudžeto komitetas prieš struktūrinių fondų sustabdymo Ispanijai. E, buvo e, numatytos sankcijos Ispanijai pagal biudžeto deficito perviršio procedūrą. Buvo primtas sprendimas, kuris buvo galutinis sprendimas atsižvelgė į Ispanijos pastangas verslas, jauni žmonės, ūkininkai, žvėjai, visuomenė visa Ispanijoje labai daug stengiasi. Ir jeigu bus sustabdytas fondų mokėjimas, tai reikštų, kad nebūtų pripažįstamos tos pastangos. Ispanija turėtų daug, jeigu turėtų daug 1,8 milijardais daugiau um, E, įsipareigojimų, tai reikštų labai daug, bet būtų neracionalu dabar sustabdyti viską, nes tai neturi tokios prasmės. Norėjau paklausti, ministrė, kokia yra jūsų pozicija ir kaip jūs e, galvojate, ponas Prieto, ačiū pirmininkė. Gerbiamas ministrė. Aš išklausiau jūsų ir e, norėčiau pakalbėti su jumis apie fiskalinį konsolidavimą, apie e, paklausti taip pat, kokiu būdu jūs e, skaičiuojate, e, kad atlyginimai padidėja. E, Ispanijoje, Ispanija svarstama makroekonominių sąlygų kontekste biudžeto perviršio procedūros kontekste. Žinome, kad per pastarosius metus 10 milijardų dar papildomai e, tokia suma padidėjo e, deficitas, netekome 8 milijardų. Būtų įdomu išklausyti pono Dekindos, kaip iš tikrųjų su tomis sąlygomis, bet apie tai nekalbėsime. Aš noriu pasakyti, kad mūsų komitetas, e, socialistų frakcija remia Ispaniją. 23 straipsnis jame. Nu, sakoma, jeigu Ispanija įgyvendins korekcinės priemonės, bus atsisakyta sankcijų. E, Ispanija su, pasižadėjo pusę procento sumažinti deficitą. Ir ar taip galima e, įgyvendinti makrofiskalinių e, reformų pagalbą? Ir mm, ponia Aguilera. Labai ačiū, pirmininkė. Mano balsas užkimęs. Tikiuosi, tikiuosi, kad mane išgirsite. Ministras, sveiki atvykę. Dabar jau turime Ispanijoje vėl vyriausybę. Jūs toliau būsite atsakingas už ekonomiką ir, kaip galima anksčiau, turite užtikrinti, kad būtų patvirtintas e, biudžetas subalansuotas, kuris ištaisytų praeities klaidas disbalansas nebegali e, tęstis, nes tokiu būdu e, žmonės e, ir toliau kentės, kai kurių teisės nebus užtikrintos. Jau žmonės yra pakankamai susiveržę diržus, jie kentėjo nuo didelių mažinimų finansavimo per pastaraisiais, e, per pastaraisiais ketverius metus e, jūsų vyriausybei dirbant tai buvo ir nebereikia daugiau korekcijų. Ir būtų labai gerai, e, kad jūs galėtumėte paaiškinti šiandieną apie tą korekcinę koregavimo sumą pusantro milijardo. Kaip tai atspindės E, biudžete. Ir dar noriu pasakyti, kad kai kurios e, autonominės bendruomenės, kaip mano Sevilija, savo įsivargojimus yra įvykdžiusios ir nebegalima dar reikalauti šių papildomai. Andalūzija atsiprašo vertė, ne Sevilija. Ir taip pat e, mes nepritarėme tam, kad būtų sustabdyti struktūriniai fondai. Tai būtų nereikalinga ir neteis, neteisingas dalykas, kuris atneštų žalą. Labai ačiū. Ačiū už pastangas, e, kurias dėjo Ispanija, e, kad išbristų iš tokios gilios krizės. Buvo atliktos įvairios reformos, tačiau e, šalia to buvo sukurta daugiau darbo vietų ir sumažintas deficitas. Duomenis turime. Tačiau Ispanijoje nutraukti finansavimą iš tiesų būtų labai neteisinga ir absurdiška ir sunku būtų europiečiams paaiškinti, kodėl tokia iniciatyva išplaukia iš Europos, kodėl tokia, už ką tokia bausmė. To niekas nesuprastų. Tai yra juokinga ir tikrai negalima jokiomis taisyklėmis paaiškinti, kodėl uh, tokių žingsnių yra im, imamasi. Aš esu iš ultraperiferinio regiono, iš Kanarų e, ir mes esame įsitikinę, kad Ispanijai neturi būti tie fondai išaldinti, išaldinti tokia neteisinga priemonė negali būti pritaikyta, nes ji yra bloga ne tik Ispanijai, bet ir visai Europos Sąjungai. Dėkoju. Dabar spontaniški pasisakymai. Ponas Valkarsel. Gracias, prezidente. Bien, en... Dėkoju. Jau ne vieną kartą pareiškėme, kad priešinamės fondų išaldymui Ispanijoje. Jeigu tas būtų padaryta, tai reikštų, kad ispanų atžvilgių daroma didžiulė neteisybė. Ir kad kenkiama ne tik Ispanijos, bet ir visos ES interesams kad e, tokiu būdu ne kovojama su populizmu, bet kaip tik jis skatinamas. Tokios priemonės neturi niekada būti naudojamos kaip kažkokios tai baus, baudimo priemonės. Todėl tikiuosi, kad Europos komisija mokės elgtis su tokiu išsireiškimu, kaip daryti lankščių. Čia kalbu apie socialinės normas. Ir norėčiau pabaigti pasakydamas, kad Ispanijos vyriausybė neigiamus duomenys, ypatingai kalbant apie nedarbą, pavertė teigiamais arba prie tokių priartino. Taigi tai teisingų kelių einame. Ačiū. Toliau ponas Fernandės. Dėkoju, pirmininkė. Iš tiesų, jau rugsėjo mėnesį stengiamės, kad komisija neblokuotų šių dalykų, kad nebūtų taikomos sankcijos. Tokioje situacijoje per kelis pastaruosius metus Ispanijos ekonominė padėtis padėt, pagerėjo. Buvo taikoma gelbėjimo planai, sektoriaus gelbėjimo planai ir galų gale tokiu būdu galėjome e, Ispanijos ekonomiką specializuoti. Tačiau iššūkiai, kurie kyla mūsų ekonomikai ir toliau išlieka didžiuliai E, didėja skurdas ir mes manome, kad komisija neturėtų blokuoti struktūrinių fondų. Remiamės Ispanijos, remiame Ispanijos vyriausybę ir sakome, kad, Ispa, kad Europos komisija neturėtų tokio tipo sankcijų Ispanijai uždėti. Žodis ministrui labai trumpai, ačiū pirmininkė. Pritariu visiems tiems, e, kurie kalbėjo apie tai, ką reikštų fondo sustabdymas. Tai būtų e, didelė grėsmė tiek Portugalijai, tiek Ispanijai. Ir siekiama imtis veiksmingų priemonių ir jeigu būtų pritaikytos sankcijos, tai poveikis būtų priešingas, negu kad norima proeuropietiškos nuotaikos nusiteikimai kurie egzistuoja tiek Ispanijoje, tiek Portugalijoje, visiškai pasikeistų. Ir aš manau to, dėl to, kad reikėtų ieškoti kitų veiksmingesnių priemonių. Uh, Manau, kad kur kas geriau yra galvoti apie tai, kad tokia valstybė kaip uh, uh, Ispanija, kurios uh, skola beveik 100 procentų turi mažinti savo valstybės deficitą ir galvoti, kaip užtikrinti fiskalinį stabilumą, o nesimpliškai taikyti griežtas tas taisyklės ar grasinti jomis, kaip kad būtų sustabdant struktūrinių uh, E, fondų mokėjimą ar nustatant baudą. Aš e, pritariu tiems, kurie sąja, kad iš tikrųjų yra tam tikrų prieštarų tokia, tokia, dėl tokių planų. Mes turime ieškoti priemonių, kurios leistų užtikrinti fiskalinę pusiausvyrą pinigų sąjungoje. Mes turime sąjungoje dalytis riziką ir taip pat uh, turime uh, siekti šečių kartų. Toliau klausimai dėl struktūrinio koregavimo, kurį turi atlikti Ispanija. Mes pusę procento BVP tokį turime mm, atlikti koregavimą tokio, tokio masto ir tikimės, kad būtų, mm, bus geriau renkami mokesčiai, taip pat geriau veiks administracija valstybės ir turime e, siekti tokiu būdu prisidėti prie Ispanijos augimo reikia mažinti valstybės deficitą, bet taip pat užsitikrinti valstybės augimą. Ir reikia galvoti dėl to ne tik apie ekonomikos augimą, bet ir apie konkurencingumą, darbo vietų kūrimą. Reikia taip pat užtikrinti kolektyvinės darybas, nes tai gali prisidėti prie pozityvių poslinkių. Kitas dalykas - bankų sektoriaus krizė 12 metais E, mes e, turime galvoti e, apie tai, kas įvyko Ispanijoje. Ispanija auga 3 procentais. Kitose augimas yra tik tai vienas procentas, nežiūrint to, kad bankų sektorius juose buvo gelbėjimas. Mes matome, kad mūsų E, kai kurie rodikliai siekia dvi ženklius skaičius. Ir turime tam tikrų e, duomenų, labai svarbių, kurie atspindi pozityvius elementus ir kurie rodo, kad bankų sektorius pozityviai e, vystosi ir kad, pavyzdžiui, sugeba finansuoti atitinkamai smulkės vidutinės įmonės Ir e, kai kuriais atvejais paskolas yra pigesnės negu Vokietijoje ir tai rodo, kad e, mūsų sektorius bankų prisitaikė ir mes pris, tokiu būdu galime kalbėti apie e, ekonomikos visos augimą. Ačiū, ponė Degintos, kad atvykote į šį struktūrinio dialogo susitikimą. Ir E, dažnai kalbam apie makroekonominės sąlygas. Ši priemonė labai svarbi. Galvant apie reglamentą, e, jeigu komisija manys, kad tai yra veiksminga priemonė. Ir e, žiūrėsime, kokie bus priimti sprendimai ir mes tęsime diskusijas. Galbūt tai nėra geria, pati geriausia priemonė, bet reikia e, pasižiūrėti, kas pozityvos buvo išsakyta per šią diskusiją apie priemonės, kuriemėsi jau Ispanija ir kurių dar imsis tam, kad įgyvendintų įsivargimus pagal stabilumo ir augimo paktą. Ačiū labai, dėkoju ministrui, ačiū už jūsų išsamius paaiškinimus ir už tam tikrus įrodymus, jog Ispanija iš ties juda tinkama linkme. Ir tikrai jūsų uh, komentarai padėjo susidaryti geresnį vaizdą apie tai, kokia situacija Ispanijoje. Daug lengviau bus priimti sprendimus susijusius su tuo struktūriniu dialogu. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad investicinių ES fondų vaidmuo yra itin svarbus, kalbant apie augimą, darbo vietų kūrimą visose valstybėse narėse, neišskiriant ir Ispanijos. Tad tikrai palaikome jūs, palaikome jūsų pastangas, kuriant tą augimą, e, palaikant bankų sektorių, teikiant paramą statybų sektorių ir kitiems sektoriams. Džiugu, kad taip pat galvojate ir apie regionų vaidmenį, tada ačiū už jūsų paaiškinimus neabejotinai galite pasikliauti mūsų Redžių komiteto parama. poi il messaggio. Dear colleagues, please. Mėlėjai, prašau visus sugrįžti į savo vietas. Please, I would like. Tikrai, dabar norėčiau pasveikinti E, Mario Centeno, Portugalijos finansų ministrą. Ačiū, kad atvykote į mūsų klausimą. Turbūt nereikia jūsų išsameu pristatinėti, bet to jau paaiškinome, apie ką kalbama e, šios dienos klausime. E, kalbam, tai yra struktūrinio dialogo dalis turiu omenyje 23 straipsnį, esanti bendrųjų nuostatų reglamente ir tai yra labai svarbus komponentas susijęs su visu šiuo procesu ir šis klausimas yra to e, dialogo dalis. Suteikiu žodį savo kolegijai. Okay, so I, so will not, I will keep the chair. Na, pasilaikysiu pirmininko kėdę savo ir nedelsdama suteiksiu žodį ponui Senteno, tikiuosi, kad jis pateiks savo įžanginės pastabas. Ministrė, prašau. Ačiū. Labas vakaras visiems. Gerbama pirmininkė, gerbiamas pirmininkė, ponios ir ponai Europos parlamento nariai. Norėčiau labai padėkoti už tai, kad pakvietėte mane į šios dienos klausimą. Turiu pasakyti, jog mano nuomonė labai svarbu kalbėti apie galimą struktūrinių fondų sustabdymą, juk jūs esate išrinkti Europos parlamento nariai ir ta prasme e, e, tikrai naudinga vykdyti tokį struktūrinį dialogą su jumis. Tai labai svarbus procesas E, turiuomenė struktūrinį dialogą. Džiugu, kad parlamentas turi tokius didelius įgaliojimus, kalbant apie teisėkuros sistemą. Tikiuosi, kad tai ir toliau bus tęsiama. Ir taip pat norėčiau pasakyti, kaip svarbu, mano nuomonė, yra tai, ką šiandien sakė parlamentas e, šiuo klausimu. Tai yra susiję ir su jūsų pastarojo meto sprendimais, sanglaudos politika struktūriniais fondais, jie yra svarbi viso šio proceso dalis. Reikia užtikrinti ir tinkamą ekonominę valdyseną. Aš pats kreipiausi į šio komiteto narius rugsėjo mėnesį. Ir pasakiau, kad nėra kažkokių politinių ar ekonominių priežasčių sustabdyti struktūrinių fondų mokėjimus nei Ispanijai, nei Portugalijai. Ir tos priežastis, kurias pateikiau, turėtų būti vertinamos e, bendrame kontekste su tuo laišku, kurį išsiunčiau komisijai. Na, o komisija ir Kofinas vienbalsiai nusprendė panaikinti tas e, nuobaudas, sankcijas, kurios buvo taikomas todėl kad Portugalijos vyriausybė e, ėmėsi reikalingų pastangų ir jos buvo pripažintos. Tad džiugu, kad ta e, nuobauda buvo panaikinta. Tačiau kyla klausimas, o kas laukia toliau? Panašu, kad bus nubausta ne Portugalijos vyriausybė, o Portugalijos piliečiai ir tai tikrai pakirstų Portugalijos žmonių pasitikėjimą Europos Sąjungą. Juk mūsų piliečiai priklauso nuo ES, jie remiasi ir tikrai nematau nei politinės, nei ekonominės prasmės imtis tų drakoniškų priemonių. Man atrodo, kad komisija turi atsižvelgti į tą svarbę informaciją susijusią su um, mokėjimų sustabdymu visuomeniai ir taip pat įvertinti, ar tai būtų proporcinga priemonė. Ne tik įsipareigojimai būtų sustabdyti, tačiau visą tai darytų įtaką realiems mokėjimams, išmokoms ir manau, kad pasiekmes būtų priešingos nei planuojama. Politinė prasme tai būtų paprasčiausia bausmė Portugalijai, tai pakirstų ir investuotojų pasitikėjimą tiek ir šalies viduje, tiek ir išorėje. Tai taip pat reikštų, kad nebebūtų galima įgyvendinti tam tikrų projektų, nebebūtų kūriamos naujos darbo vietos ir atsigavimas taptų dar sudėtingesnis. taryba nusprendė, kad Portugalijai nebus taikomos baudos. Buvo išanalizuotas 53 taisyklė, įvertinta, kokių tikslų buvo pasiekta, buvo įvertinta, kad Portugalija įdėjo pakankamai pastangų ir deficitas nuo 6 procentų 10 metais sumažėjo per pus iki 2015. Dauguma tų pastangų ir reformų e, dar nedavė apčiuopiamų rezultatų, tai yra ilgalaikis procesas. Tačiau kalbant apie tas reformas, kurios atliekamas dabar, jeigu jos būtų buvusios atliktos ekonominio nuosmukio metu, tas tie kaštai e, Portugalijos piliečiams būtų buvę per daug dideli. Jau ir taip kentėjome nuo didelio nedarbo. Ir kito neigiamo poveikio. Taryba taip pat minėjo, kad 2016 metais reikėtų užtikrinti, kad deficitas mažėtų 2,5 procentų, atlikti kitus struktūrinius pakeitimus taip pat reikėtų. Mes tikime, kad pasieksime tų tikslų. Eurogrupės nariai taip pat įvertino mūsų pastangas. Kartu su savo europiniais partneriais tikimės, jog pavyks pasiekti to, kas užsibriešta. perviršis 1,9 procento šiuo metu. E, nominalusis deficitas yra 2,4 procento ir tai yra mažiausi e, rodikliai per pastaruosius 40 metų. Po tokių ekonominių aukų tikrai Portugalijos piliečiai būtų nesupratę, kodėl taikomos intensyvės sankcijos, jog Europa turėtų būti kilestėjimo, bendradarbiavimo erdvė. Pažvelkime į situaciją. Procedūra, su kuria susidurėme, yra pagrista mm, vadinamuoju nesugebėjimu veikti. Ir laikotarpis, e, per kurį Portugalija atliko reformas, yra nuo 13 iki 15 metų. Kalbant apie perviršinį deficitą, E, manau, kad tikrai pasieksime sėkmės. Strategija yra pagrista augimo, socialinės sanglaudos, skatinimu. Užimtumas e, užaugo 2 procentais, nedarmas sumažėjo 15 procentų lyginant su praeisiais metais. Ir jeigu būtų sustabdyti mokėjimai, tai būtų e, tikrai e, tragiška situacija, juk tos lėšos yra būtinos, e, norint remti struktūrinės reformos, kurios yra įgyvendinamos. Tai yra ir nacionalinės reformų programos dalis. Programos įgyvendinimas yra itin svarbus, kalbant apie Portugalijos produktivumo didinimą. ES fondai yra svarbus, kalbant ir apie viešasias ir privačiasias investicijas. ES fondai sudaro 78 procentus viešųjų investicijų Portugalijoje. Ir iš ties tai yra labai svarbi verslo aplinkos dalis. Ekonominė situacija ES yra gana nestabili. E, ja dar labiau susilpnino Britanijos referendumo rezultatai. Kyla sunkumų dėl padėties e, Afrikos, Latino Amerikos rinkose. Ir tikrai e, itin didelio atsigavimo nematyti. Labai svarbu užtikrinti, kad būtų kuriama gerovė, kuriamos darbo vietos. Tad tikrai būtų itin liūdna, jeigu struktūrinių fondų lėšų teikimas būtų sustabdytas. Tai tikrai pakenktų naujų darbo vietų kūrimui, taip pat investicijoms. Ir baigdamas norėčiau pasakyti štai ką. Mano nuomonė, labai svarbus čia yra parlamento vaidmo. Struktūrinių fondų lėšų mokėjimo sustabdymas būtų neadekvati priemonė. Tai taip pat turėtų didžiulę neįgiamą ekonominę ir socialinę uh, įtaka taip pat, manau, supriešintų mūsų žmonės. Jie nebepasitikėtų europiniu projektu. Taip, suprantu, kad reikia naudotis demokratinėmis galėmis, tačiau nemažiau svarbu užtikrinti, kad struktūrinių fondų lėšų tiekimas nebūtų sustabdytas. Tai prieštarautų ir stabilumo bei augimo pakto nuostatoms, pakirtų pasitikėjimą Europos Sąjungą. Manau, kad viskas, kas yra daroma priešingai, turėtų skatinti europinį projektą, jį reklamuoti. Ir tikiuosi, kad Europos parlamentas e, padės mums pasiekti mūsų įsipareigojimų ir mūsų tikslų. Ačiū labai dabar žodis ponai Bulkavarts. Vorsitzender, Herr Minister, vielen Dank, dass Sie Labai ačiū. Ačiū ministrė, kad priėmėte kvietimą dalyvauti. Norėčiau iš karto klausimus užduoti. 2017 metų biudžeto projekte jūs kalbate apie augimą, kuris sudaro 1,5 procentus. Komisija nurodo mažesnius skaičius. Su ponu Degindos kalbėjome apie Ispanijos situaciją. Ir ten yra numatoma augimas, kuris sudaro 2,5 procento. Taigi, kaip matome, skirtumas didžiulis, nepaisant to, kad e, abi ekonomikos tradiciškai yra labai tarpusavėje susijusios. Kaip Jūs aiškinate tą atotrukį? Galbūt tai yra susijęs su tuo, kad Ispanijos eksportas priklauso nuo labai nedidelio sektorių skaičiaus ir tik tais į keletą šalių e, plaukia į Angolą, e, Kiniją, Braziliją. Portugalija turi imtis biudžeto konsolidacijos, jūs pateikėte elementų, kaip tą reikėtų daryti. Yra numatoma savaitės darbo laiką mažinti nuo 40 iki 35 valandų, e, tačiau tai gali sumažinti ekonomikos konkurencingumą. Ačiū dabar per Vanžberes. Dėkoju pirmininkė, ponės ministrė, jūs e, žinote, koks svarbus yra šis struktūrinis dialogas ir e, parlamento institucinis bendradarbiavimas nes čia vyksta didžiuliai, didžiulės diskusijos, kalbant apie e, politinę ekonomiką. Ne tik mūsų kolegos iš Portugalijos ir Ispanijos gali dalyvauti šiame dialoge, e, gali dalyvauti ir kiti, dėl to tokie koordinatorių posėdžiai yra labai svarbus. Aš norėčiau priminti, na gal pirmiausia priminti E, kad 2017 e, metų biudžeto projektą pateikiant visi labai aktyviai dalyvavo, tačiau kai buvome susitikę su komisarais, mes jau minėjome, kad bus tam tikras netikrumo periodas ir dėl to kyla tam tikra rizika, kad e, bus suspenduoti struktūriniai fondai Portugalijoje, atsižvelgiant į Mm, e, investicijas ir panašiai. Ar jūs manote, kad jau kaip nors buvo paveikta sprendimas investuoti jūsų šalyje verslininkų? Taip pat jūs kalbate apie ekonomikos atgaivinimą ir jo strategiją. Ir jeigu būtų nesustabdyti šie fondai. Galbūt galėtumėte paminėti vieną, du ar tris kokius nors e, dalykus, kuriuos būtų galima įgyvendinti kaip, kaip planus. Gracias, señor presidente, y muchas gracias, señor. Labai ačiū pirmininkė, ačiū ministrė, kad jūs dalyvaujate. Dabar yra aptarinėjama daug klausimų ir jūs labai puikiai uh, atspindėjote juokingus dalykus. E, jūs sakėte, kad iš tiesų Portugalijoje tikrai būtų nesąmonė sustabdyti tuos fondus, Portugalijoje dar labiau negu Ispanijoje. Mes matome pagal skaičius, kad jūs dar labiau priklausote nuo viešųjų investicijų iš e, Europos fondų. Todėl tai tikrai duotų didžiulį, didžiulį, per didelį poveikį. Norėčiau du dalykus paminėti. Pirmiausia, jūs kaip ir ispanai manote, e, kad tokių priemonių taikyti negalima, kad tai, su, kad tai tikrai e, greutų šalies įvaizdį, bet Portugalijos atveju ta problema yra didžiulė. E, deficitas yra didelis, nes jis gali kelti riziką e, skolos e, apmokėjimui. Mes neturime suklysti priimdami tokias sankcijas. Iš tiesų yra labai, jis yra tiesiog absurdiška imtis tokių priemonių, kurios duoda tokį didžiulį socialinį poveikį. Tikrai negalima suspenduoti fondų ir tokių instrumentų, kurie tarnauja šalims, kurios patiria sunkumų. Dėkoju. Ponas Diegas. Joachim. Uh, nós temos uh, uma posição de princípio contra a governação económica kondicionalidad makro. Mes esame prieš makroekonominės sąlygas ir kitas priemonės, kurios apribotų suverenumą vyriausybės. Nes prieš e, fondų mokėjimo sustabdymą. Tai reikštų, teisinius tam tikrus suvaržymus ir tai apribotų augimą, vystimasi. Manome, kad šią problemą reikia nagrinėti taryboje. nes kitaip e, gali kilti krizė ateityje. Reikia e, imtis konkrečių priemonių, kad būtų galima įveikti ES biudžeto krizę. Biudžetas vis mažėja, vis mažiau solidarumo jame atsispindi ir mes nesugebame perskirstyti jo deramai trojka e, primetė taupimo priemonės, e, dėl to e, atsirado daugiau skurdo, net ir Junkerio planą reikėtų kitaip įgyventinti, reikėtų teisingiau paskirstyti lėšas. Reikia atsižvelgti į tokius aspektus, mano manimu. Kitas klausėjas. E, norėčiau pirmiausiai padėkoti Portugalijos ministrui, kad e, už tai, kad atvyko, mes susidomėję sekame e, tai, ką daro Portugalijos vyriausybė, mūsų frakcija atsisako pasiūlymui sustabdyti struktūrinių fondų mokėjimą. Tai būtų neteisinga priemonė. Mums atrodo, kad dabar pavyzdžiui, fiskalinėje srityje vyriausybė Portugalijoje gyvena, gyvena der, deramas priemonės E, tos priemonės turėtų užtikrinti daugiau socialinio teisingumo e, ir taip pat e, imtas priemonių, pavyzdžiui, siekiant apriboti saldžiųjų gėrimų vartojimą. Ir manau, kad tos priemonės, kurias gyvena Portugalijos vyriausybė, yra tikrai deramos. Mes E, palaikome jūsų vyriausybę ir taip pat manome, kad e, reikia atmesti pasiūlymą sustabdyti struktūrinį finansavimą. Pone Maletič dabar. Ir paskui Silva Pereira. Labai ačiū, gerbimas pirmininkė. Norėčiau uh, kreiptis į ministrą ir paklausti, kai ko vakar Eurogrupės vadovas labai e, griežtai pasakė, kad nebus deramas iš naujo dėl Portugalijos skolos. E, pasiūlymas buvo pateiktas praeitos savaitės pabaigoje ir e, Eurogrupėje buvo atmestas bet koks pasiūlymas dėl e, Portugalijos skolos restruktūrizavimo, nes Portugalija gali aptarnauti savo skolą. Graikijos atveju tokio aiškumo nėra, taigi negalime painioti Portugalijos ir Graikijos. Graikijai taikoma ekonominio koregavimo programa, Portugalijai e, e, vadovaujant ankstesniai vyriausybei, sėkmingai pavyko jau baigti tokią programą. Taigi šalių šių dviejų pozicijos e, skiriasi. E, valstybės skola milžiniška Portugalijos, bet Japonijos ir kai kurių kitų šalių taip pat. E, jūs e, kalbate apie Jeigu mes jūs pakvietėme į struktūrinį dialogą ir tas įkvestionuojama jūsų politika dabar, kaip mes galime būti tikri, kad jūs atlikote deramą analizę pagal teisingas prielaidas Ar, ir komisija e, ar sutinka su jūsų požiūriu dėl skolos ir tvarumo? Silva Pereira. Ačiū pirmininkė. Šiandieną e, dar kartą finansų ministras pademons pamatė, kad dauguma parlamento narių priešinasi komisijos pasiūlymui sustabdyti e, struktūrinių fondų išmokas, nes tai priemonė neproporcinga ir neteisinga. Mes taip pat e, suprantame, kad e, ši priemonė būtų ir absurdiška. E, Portugalijai nebereikia jokių e, paskatų taisyklės įgyventinės ir taip tą daro, pavyzdžiui, mažindama e, biudžeto deficitą. Šiais metais e, 2,4 e, procentai, kitais metais 1,6 procentai tiek bus sumažintas biudžeto deficitas ir e, matome, kad taip pat e, numatyti labai pozityvus dalykai biudžeto projekte, lyginant su visa Europos Sąjunga. Ir ta priemonė būtų absurdiška. Tai gal dabar jau reikėtų baigti visą tą uh, cirką, kuris vyksta jau keletą mėnesių. Mes jau nuo praeitų metų kalbam apie veiksmingas priemonės, kalbam apie e, parlamentinį procesą, apie baudas. Manau, kad toks neiškumas yra e, negeras ekonomikai Portugalijos ir reikėtų baigti diskusijas apie fondų mokėjimo sustabdymą, nes tai yra absurdiška, neteisinga priemonė, kuri duotų priešingą rezultatą. Dabar e, ministrui žodis. Labai ačiū. Pirmininkė, ačiū gerbimi ponai ir ponios už jūsų klausimus. Portugalijos ekonomikos augimas. Jis pastaraisiais metais e, vyko gana tvariai. 16 metais augimas paspartėjo. E, mes kas ketvirtį matome, kad e, augimas tęsiasi ir vis stiprėja kiekvieną mėnesį. Ir toks augimo spartėjimas yra esminės svarbos tam, kad būtų galima um, išjudinti ekonomiką. Ir uh, įtvirtinti tai, ką jau pastebėjome darbo rinkoje. Matome, kad 10 procentų tiek auga mūsų ekonomika pagal uh, naujausius duomenys. Jeigu pažiūrėsime į socialinės uh, sritį, uh, augimas uh, uh, dar stipresnis. E, vis daugiau žmonių moka socialinio draudimo mokesčius, lyginant su praeitais metais 3 procentais išaugo jų skaičius. Ir taip pat e, nedarbo pašalpos mažėja. Mes e, matome tokius skaičius ir tai sustiprina dinamiką, kuri padeda vyzytis mūsų ekonomikai. Ekonomikos saugimas – apie tai kalbėjo ponas Balts, lyginant pavyzdžiui su Ispanija, kaip viskas, e, kaip tai vyksta, buvo paminėta. Tai susijęs su uh, finansinė sistema. Mūsų uh, ekonomika rėmėsi ne tiek bankų sektoriumi, kaip kad buvo Ispanijoje, Portugalijoje tai buvo ganėtinai ribota. Ir e, kai pradėjo dirbti nauja vyriausybė, e, mes e, pirmiausiai siekėme sustiprinti finansų sektorių, buvo imtas, im, priimtos visai lė, patvirtintos priemonių visai lė, kad būtų galima užtikrinti, kaip galima didesnį augimą ir ekonomikos stiprėjimą didesnį. Šių metų eksportas nukentėjo nuo tam tikrų veiksnių, pirmiausiai e, nuo situacijos e, tam tikrose rinkose ir taip pat dėl bendros padėties e, prekybos pasaulio mastu. Jūs minėjote keletą valstybių, bet mūsų prekyboje Brazilijos svoris nėra didelis, Brazilija 1,5 procentai. Uh, Angola 3-4 procentai. Tačiau visai neseniai e, augimo dinamika suvaidino labai svarbu vaidmenį. Bet dabar dėja situacija pasikeitė. Tačiau įmonės Portugalijos e, pradėjo nukreipinėti savo produkciją į naujas rinkas ir uh, už išsikovojo e, rinką ar savo vietą rinkoje, brandesnėje, brandesnėse rinkose Europos Sąjungoje, pavyzdžiui. Ir, ir Portugalijos įmonės prisideda prie mm, glaudesnių santykių su trečiosiomis šalimis, priekybos santykių ir Portugalija užsitikrino dėl to tam tikrą augimą. Taip pat labai svarbu mūsų ekonomikai stiprinti biudžeto padėtį ir labai rimtai mūsų vyriausybė žiūri į tai. Biudžeto konsolidavimas. Tai yra vienas iš mūsų prioritetų. Įsipareigojimai Eurogrupėje prisimti pagal naujausius duomenis e, rodo, kad mes e, mažiname biudžeto deficito perviršį, dirbame ir tai e, turėtų būti duoti teigiam poslinkį ekonomikai. Mes dirbsime ir toliau panašiai. Yra e, patvirtintos tam tikros priemonės ir jos rodo, kad mes žengėme teisingą kryptimi. Portugalijos ekonomika patyrė ilgą prisitaikymo laikotarpį, atlyginimai šalit nuo 9 metų. Pavyzdžiui, atlyginimai nedidėja ir tuo pačiu metu e, yra atliekami įvairius koregavimai, kad viešasis sektorius e, būtų reformuotas tvariai. Ir mm, apie tai kai kurie iš jūsų, kai kurie iš jūsų kalbėjo. Mes e, taip pat e, sieksime taikyti atitinkamas priemonės ir kreipsime dėmesį į biudžetą. E, Pone Beres minėjo tai, kad ir ponas Zalba, kad e, Europos ekonomika yra iškilę daug pavojų. Ir reikia paminėti čia, kokie svarbus yra struktūriniai fondai mes uh, turime vertinti jų reikšmę tiek viešam, tiek privačiam sektoriui. Mes uh, dabar siekėme užsitikrinti augimą, išbristi iš sudėtingos situacijos. Ir e, tie fondai kartu su Junkerio planu uh, yra nepaprastai svarbus mūsų ekonomikai. E, mano šalis yra proeuropietiška, yra prisėmus e, įsipareigojimus ES ir nacionalinėme kontekste tam pritarėme vienbal, pritarėma vienbalsiai. Vyko diskusijos dėl skolos restruktūrizavimo. 17 metams yra numatytos tam tikros prognozės ir siekiama bus sumažinti skolą toliau. Bet tai yra e, nuolat vykstantis procesas e, kuris atspindi visos šalies įsipareigojimus. Mes e, galime užsitikrinti tam tikrą pažangą, užsitikrinti vystimasi su taip pat ir Europos fondų pagalba. be to gali kilti ganėtinai nemažai problemų, jeigu bus sustabdytas fondų mokėjimas. E, ponas Silva Pereira kalbėjo apie taisyklių laikymasi, bet mes, e, būtent mūsų vyriausybė ir visa šalis, būtent tą ir daro ir mes matome, kad kiekvieną mėnesį e, keliami tie klausimai ir ataskaitose minimi tie dalykai. Mes e, siekiame įveikti sunkumus, įgyvendinami atitinkamą strategiją ir taip pat visi galime padaryti išvada, kad Portugalija yra tikrai įsipareigojusi Europoje ir mes siekiame įveikti visus iššūkius, kuriuos esame e, man, numatę. Ačiū, tęsime antrąjį diskusijų raundą. Dabar žodis ponui Vanistadroj. Galite užduoti savo klausimą, jums skirta pusantros minutės. Ačiū labai, gerbiama pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pasakyti, kad šis dialogas ir jo numatymas reglamente e, tikrai duoda rezultatų, nes mano nuomonė daug geriau yra kalbėti tarpusavyje, išklausyti suinteresuotas šalis, o ne vien tik kalbėti vienas apie kitą ir laukti kažkokių pranešimų iš Europos komisijos. Dar vienas dalykas. E, kaip suprantu, jūs labai pozityviai kalbate apie sanglaudos politiką. tikiuosi, kad kalbant apie e, kitą daugiametinės finansinės programos laikotarpį, e, tai bus išlaikyta, juk tai yra svarbu, kalbant apie viešasias investicijas, apie ekonomiką. Atidžiai klausiausi jūsų pastabų ir tikrai džiaugiuosi tuo, ką sakėte. Dar vienas dalykas. E, kalbant apie nulinį sustabdymą ar e, tokį beveik įvykusių sustabdymą, tikrai tai yra didžiulis skirtumas. Galbūt galėtumėte pakomentuoti, ar turite kažkokių konkrečių skaičių, žinote, kur galbūt atsiliekate, nedemonstruojate labai gerus rezultatus. Ir taip pat norėčiau vieną pasiūlymą pateikti. Apie tai kalbėjau ir per, per pirmąjį diskusijų raundą, kuriame dalyvavo komisarai. Šį mėnesį bus balsuojama dėl tos naujosios priemonės. Parlamentas mm, balsuos iš pradžių Ekon ir Regi komitetai balsuos dėl naujųjų struktūrinių mm, programų paramos priemonės. Kolegos taip pat kalbėjo apie, tas, apie tos struktūrinius fondus, apie su jais susijusią paramą, apie tai, kad galima mm, patiems paprašyti tos paramos, tad galbūt ir čia priemonė būtų galima pasinaudoti, o ne tik laukti komisijos iniciatyvų ar gailėšio. Ponas Gonsalino, prašau. Ačiū labai. Tikrai jau išgirdome nemažai e, atsakymų į mūsų klausimus, buvo kalbėta apie sanglaudos politiką. Turiu pasakyti, kad pasarosius keletą mėnesių jau kalbama apie e, galimą struktūrinių fondų išmokų sustabdymą ir galimą įtaką įmonėms tam, e, kaip Europos, atsiprašau, kaip Portugalijos piliečiai žiūrės į Europos Sąjungą. Turiu pasakyti, kad šis struktūrinis dialogas buvo įtin svarbus. Labai svarbu buvo užmėgsti dialogą tarp komisijos, mūsų, Ispanijos ir Portugalijos. Ir man atrodo, kad mes visi sutarėme dėl vieno dalyko. Parlamente tikrai didžioji dauguma narių mano, kad kalbant šiuo konkrečiu atveju, kalbant apie Ispaniją ir Portugaliją, struktūrinių fondų išmokų sustabdymas tikrai E, nėra geriausias sprendimas, reikėtų iš naujo tai apsvarstyti, pažiūrėti, kokie kiti variantai būtų įmanomi. Be abejo, pozicijų yra įvairiausių, dabar nesileisiu tas išsames diskusijas, e, kas už, kas prieš ir kokie argumentai, tačiau akivaizdu, kad negalima naudotis sanglaudos politiką ir e, kalbant apie mikroekonomikos sąlygiškumą. Tai yra nepriimtina. Ačiū labai, panas Liuer, prašau. Norėčiau padėkoti ponui Centeno už tai, kad atvyko į mūsų šiandienos posėdį. Eurostato turimi duomenys dėl Portugalijos rodo, kad jaunimo nedarbas siekia 27,2 procento. Ir norėčiau užduoti tą patį klausimą, kurį uždaviau e, ponui Gindos, Ispanijos ministrui, tačiau atsakymo dėje negavau. Tikiuosi, kad galbūt Portugalijos ministras galės sureaguoti. Ar galėtumėte pateikti e, pavyzdžių susijusių su jaunimo užimtumo iniciatyvos projektais, kurie galbūt netinkamai veikia ir galbūt reikėtų juos peržiūrėti? Ir paprasčiausiai nebeskirti lėšų tiems projektams, kurie neduoda apčiopiamas naudos. Ačiū labai. Alde frakcijos vardu pasisakys ponas Van Milterburg. Ačiū labai, ponė pirmininkė. 23 straipsnio esančio bendrojo nuostatų reglamente taikymas yra Europos komisijos teisinė prievalė. Apie tai kalbėjo ir komisijos vicepirmininkas ponas Kaitaninas. Ir turėčiau du klausimus gerbiamam ministrui. Ar jūsų nuomonė e, teisės viršinybės principas turėtų būti taikomas ir komisijai, ir Portugalijai, kalbant apie 23 straipsnį? Galbūt e, abipusiškai reikėtų taikyti šią taisyklę. Ir taip pat norėčiau paklausti, kokių veiksmų buvo imtasi iki šioliai, kalbant apie konsultaciją su Europos komisija, rengiant galimą e, struktūrinių bei investicijų fondų dalinį sustabdymą. Ačiū labai, ponas Romeržiai. labai aišku. Ačiū. Kalbant apie struktūrinį dialogą, jau turėjau progos pasakyti, kad tikrai būtų absurdiška, neteisinga, pavojinga ir kontraproduktyvu tuos fondus stabdyti. Mes visi sutarėme su tuo, kad iš tiesų absurdiška, ypatingai Portugalijai, šiandien, e, kuri turi mažiausią deficitą lyginant su kelių dešimtmečių duomenimis. Tik visiškai nesuprantama, kad e, Europos e, taryba nesurado jokių sprendimų apartų kaip kokios nors e, finansinės baudos. Taigi tikrai dabar reikėtų rasti priežastis, kodėl stabdomi tie fondai. Be to mes neturime su, pamiršti 23 straipsnio, kuriame yra kalbama apie e, elgesio lyg, e, lygybę apie vienodą traktavimą. Kodėl kalbam apie Portugaliją, ne apie Prancūziją arba Vokietiją, kadangi ten yra pervišis. Tokie klausimai būtų. Aš tikrai nenorėčiau sugrįžti prie to, kas jau buvo sakyta, tačiau mes turime kelti tokį klausimą. Kodėl toks absurdas, kodėl tokios nesąmonės? Mes norime makroekonominio sąlygiškumo dėka padaryti kažkokias struktūrinės reformas, kurios labai sunkiai yra įgyvendinamos ir reikia, kad ES galų gale liautųsi daryti tokias nesąmonės. Ačiū, ponia Vana. E, pusantros minutės. Dėkoju, pirmininkė, dėkoju, ministrė, kad atsiliepėte į Europos parlamento kvietimą ir dalyvaujate posėdėje. Tai tikrai pabrėžia mūsų kaip parlamento svarbą. Jau buvo daug pasisakiusiųjų, kurie minėjo, jog mums reikia dalyvauti šiame struktūrinėme dialoge, e, kad dėrėtumės gyvai. Ir e, reikėtų pabrėžti, kad šis struktūrinis dialogas šiandieną nesibaigia, mes turime jį tęsti, mes turime ir toliau kalbėti su komisija, prašyti komisijos, kad 23 e, straipsnį e, išbrauktų iš reglamento dėl struktūrinių fondų. Aš, jau buvo daug kas pasakyta, tačiau norėčiau dar į porą dalykų pasigilinti. Portugalijoje Vien tik grasinimas suspenduoti regioninius fondus sąlygojo e, investicijų, na, ne tai kad sustabdymą, bet dėlsimą, kai kas buvo įšaldyta. Ar galėtumėte tą patvirtinti ir ar galėtumėte pasakyti, kokios konkrečiai programos nuo to nukentėjo, ar tai kovos su skurdu, ar kovos su nedarbu programos ir kokio masto žala jau yra padaryta. Jūs pabrėžėte, kad struktūriniai fondai yra labai svarbus Portugalijai, aš tai, aš tai, tai puikiai suprantu, be kita ko e, kai kuriuose e, regionuose struktūriniai fondai yra vienintelis finansavimo šaltinis. Dėkoju, ponas Mato, pusantros minutės. Dėkoju, ačiū Jums, ministrė, kad atvykote. Mano delegacija priešinasi tam, kad būtų naudojama šis e, makroekonominis lygiškumas. Jūs mums atsiuntėte laišką datuotą rugsėjo 14. Mes nesuprantame, kodėl tokios šalis kaip jūs iškė buvo priverstos taikyti, pabrėžiu, taikyti tokias reformas, kurios jai brangiai kainavo, kodėl dabar ta šalis turėtų nusigręžti nuo savo piliečių. Mes matome, kad situacija sunki, jūsų vyriausybei pavyko e, gerai dirbti, teikti socialinę pagalbą per e, minimalų atlyginimą. Mane pribloškė komisijos sprendimas priimtas praeitą mėnesį. Komisija kalba apie tai, kad 2017 metais reikia e, stabdyti tuos, tuos fondus, tačiau tie fondai yra jūsų šalies ateitis. Ar jūsų šalis kaip nors prieštaraus tam, kad būtų pasipriešinta tam dauguma, daugumos priimtam sprendimui? Be to, norėčiau pasakyti, gerbiami parlamentarai, kad mes esame, mes žiūrime į ateitį ir mes žiūrime žiūrėti į ateitį ir teikti visokiojo apie pagalbą. Pirmininkė, mes vėluojame iš tiesų, o dabar norėčiau suteikti žodį kitų komitetų E, atstovams, ponas Fernandės, pusantros minutės. Dėkoju. Norėčiau padėkoti ministrui, norėčiau padėkoti visiems kolegoms. Mes esame prieš tai, kad tie fondai, struktūriniai investicijų fondai Portugalijai būtų stabdomi. Aš norėčiau uh, priminti, kad 2015 metais e, deficitas sudarė 2,8 procentus, kitaip tariant mažiau negu 3 procentus sudarė pagal statistikos instituto duomenis. Taigi buvo, e, buvo pastebėtas augimas, 1,6 procentų augimas, dėl to Portugalija atitinka augimo ir e, stabilumo fakt, pakto nuostatas. E, deficitas mažėja. Šis struktūrinis dialogas turi pasibaigti ir atspindėti parlamento nuomonę, kad parlamentas prieš fondų sustabdymą. Komisija nusprendė nesiūlyti sankcijų uh, dėl vienos e, svarbios priežasties, dėl toks, kad e, tai būtų blogai visiems ir jaunimui, ir žvėjams, ir, visiems, ir visoms kitoms grupėms, visiems piliečiams. Ir aš norėčiau Jums, ponė ministrė, užduoti vieną klausimą. Ar šiais, šiais metais buvo vienas kompromisas priimtas kokį, kokią įtaką duos tų fondų sustabdymas ekonomikai ir kaip mes pasieksime e, augimo e, tikslus, kurie buvo nustatyti. Panas Ribeiro. Dėkoju, aš atstovauju socialinių reikalų komitetui. Mes atmetame fond, struktūrinių fondų stabdymą Portugalijai Pervišinės deficitas nepriimtinas. Jau sakiau, pateikdamas klausimą raštų komisijai, kad 2011 metais Portugalija labai sumažino deficitą. Per keturis metus e, e, šis deficitas sumažėjo tikrai labai, mažai, e, labai daug ir nesuprantu, kodėl dabar taikomos tokios sankcijos juk galima buvo jų išvengti, jeigu vyriausybė būtų komisijos paklausiusi, kokia yra e, Portugalijos deficito vertė. Būtumėte pamatę, kad tas deficitas sudaro tik tais 2,8 procentus, kitaip tariant, mažiau negu 3 procentus. Taigi mes turime viską, ko reikia, kad galėtumėm tą istoriją užbaigti vieną kartą ir visiems laikams šių fondų stabdymas tikrai neturės socialinio e, efekto, e, nes tikrai ne e, sukurs daugiau darbo vietų ir nepasieks didesnio, didesnės pažangos. Taigi reikėtų imtis didesnės atsakomybės. Parlamentas tą ir daro, parlamentas daro viską, kad mūsų šalyje situacija uh, būtų apginta. E, Portu... Portugalija irgi turėtų tą patį daryti. Šis procesas yra juokingas ir reikėtų kaip nors um, daryti kompromisą, kaip, kompromisą Portugalijos atžvilgiu, kaip ir Portugalija darydavo visą laiką ir debedaro kompromisus ponas Melo, e, Žemės ūkio komiteto atstovas. Dėkui, pirmininkė. Aš noriu pasakyti, kad šis procesas yra gėdingas Europoje. Šios priemonės 15 metų pabaigoje leido sumažinti deficitą iki mažiau negu 3, 3 procentų. Per keletą e, metų pavyko tą padaryti. Komisijos narys Moskovisi pateikė tam tikrus pasiūlymus komisija, o paskui e, mano šaliai nesuteikė to, kas buvo e, numatyta Prancūzijai. Ir galima apie tai pagalvoti. E, taip pat prezidentai neturėtų kalbėti taip, kaip kad kalbėjo prezidentas Holandas. Sakė, kad mes turime turėti e, tam tikras atgrasomasias jėgas. Aš noriu pasakyti e, ponui Holandui, kad mes esame šalis, kuri turi armiją, kuri e, turi diplomatų korpusą, kaip kad Prancūzija taip pat turime istoriją ir mes neturėtume mokėti už Prancūzijos armiją ir diplomatų korpusą. Uh, Portugalija yra Portugalija, ji nėra menkesnė už Prancūziją ir šis procesas yra neteisingas, reikėtų iškart sustabdyti jį. Ponas Ferreira. Prašom. Dėkoju, pirmininkė. Ministrė. Tai, kad ministras lankosi pas mus, e, rodo, kad tas procesas yra nepriimtinas. E, Portugalijai taikomas tam tikros politinės sąlygos. Šiuo metu kovojame už tai, kad būtų galima atsisakyti ES primestos politikos. Tai yra susijęs su praeitėmi. Mes kalbam apie tai, kad struktūriniai fondai ir investiciniai fondai gali būti sustabdyti, tie, kurie numatyti Portugalijai. Ir aš noriu štai ką pasakyti. 2014-2020 metais 20 e, milijardų eurų tiek numatyta. E, tačiau 60 milijardų e, numatyta palūkanoms mokėti ir manau, jog tai yra neatsakinga užmerkti akis prieš šią problemą. Nebus sąjunglaudos, jeigu mes neatsisakysime tam tikrų apribojimų suvažymų dėl e, skolos, nes uh, kitų šalių atveju taip nėra. Mums reikia lėšų, kad galėtume užtikrinti darbo vietų kūrimą. Dar du regionų komiteto nariai Riuės ir ponia Rodrygės, kuri nori klausti, ar per pusę minutės galite abu paklausti? Dėkuoju, gerbiama pirmininkė. Aš sutinku su to, kas buvo pasakyta ir nesunku e, nepadaryti kitokios išvados negu ta, kad niekas nesuprastų tokių priemonių. Tai nubaustų vyriausybę, e, savivaldybės ir žmonės, kurie nukentėtų nuo lėšų sustabdymo. Žmonės matė, kaip buvo mažinami jų atlyginimai ir beveik praeitais metais pavyko mums pasiekti tikslų numatytų. Ir dabar e, bus e, atliekama statistinio duomenų peržiūra ir tikimės, kad mes vykdysime reikalavimus ir reikia paremti e, Ispaniją ir Portugaliją šiais metais. Mes už lankstumą ir norėčiau pasakyti, Pirmininkė nutraukė kalbėtoje. Neturėsime galimybės išklausyti ministrą tik tai pusę minutės. Pasistengsiu labai greitai. Jau buvo kalbama apie viską, viskas yra akivaizdu, mes sutinkame su to, kad situacija yra absurdiška. Klausimas ministrui labai aiškus. Kaip vertinate e, fondų išmokėjimo sustabdymą, kaip e, numatyta viskas sutartyse, sakoma, kad tai yra veiksmingas mechanizmas, kurios leidžia išlyginti valstybių narių makroekonominius skirtumus. Kaip jūs galite įvertinti tai? Labai ačiū dabar e, žodis ministrui laiko, tikrai neturime, bet tikiuosi, kad jūs atsakysite į klausimus, kad ir trumpai. Dėkoju, pirminkė. Pasistengsiu kalbėti trumpai ir sugrupuosiu pagal temas klausimus, neatsakysiu kiekvienam atskirai, kalbėsiu angliškai. Vis tik tai kalbėsiu portugališkai. Norėjau pasakyti, kad kad kalbės, atsakysiu klausimus pagal grupės temas. Visiškai aišku tai, kad reikia atsisakyti ketinimo sustabdyti fondų mokėjimą. Mes tikriausiai labai aiškiai pasakėme, kokie yra tikslai mūsų sprendimų. E, piliečiai taip pat turi suprasti e, mūsų sprendimus. E, mes jau pritaikėme daugybę reformų, nacionalinis reformų planas yra įgyvendinamas, e, turime sanglaudos politiką ir ši politika e, leidžia mums siekti užsitikrinti augimą. Ir kuo daugiau bus augimo, tuo daugiau žmonių dalyvaus darbo rinkoje. Taip pat kitas dalykas - migracija Portugalijoje. Mes e, praradome labai daug e, jaunų žmonių dėl migracijos. Ir daug priemonių, kurios yra kvestionuojamos, e, tiksliau, kam iškildų pavojus, jeigu būtų skirtas finansavimas, kurį norima sustabdyti, būtų skirta jaunimo užimtumui skatinti. Mes e, norime gyventi aktyvę užimtumo politiką, aktyvės priemonės, kurios būtų skirtos būtent e, jauniems žmonėms. Ir mes norėtume e, užsitikrinti e, augimą ekonomikos, taip pat sustabdyti emigravimą jaunų žmonių. Ir tai yra labai svarbu. E, Ir e, jeigu bus sustabdyti struktūriniai fondai, nukentės šis sėtis labai stipriai. Geografinės zonos, kurios e, labiausiai nukentėtų. Pirmiausia, kaimo teritorijos, e, atokus regionai. Tai yra tos zonos regionai, kur daugiausiai kuriams daugiausiai e, skiriama finansavimo Europinio teritorinė sanglauda labai svarbu mūsų šaliai. Nacionalinis reformų planas e, siekia užtikrinti teritorinę sanglaudą ir Europos komisija tą e, puikiai žino. Kaip sakiau, fondai yra nepaprastai svarbus siekiant mums mūsų tikslų šioje srityje. Mes nenorime dabar hipotetiškai kalbėti apie tai, kokie projektai būtų sustabdyti. Mes tikime, kad padarėme viską, kas būtina, jau matome rezultatus ir e, tikimės, kad finansavimas nebus sustabdytas. Priemonės, kurias mes giname Tai yra priemonės, kurios, kurias reikės ir toliau įgyvendinti. Europos Sąjunga nėra tik tai kažkokių taisyklių rinkinys. Aš jau pradžioje sakiau, kad mes tikime piliečių Europą. Taip pat galvojame, kad piliečiai turi taip pat suprasti, kas yra Europa. Finansavimo sustabdymas šaliai, kuri įgyventina reikalavimus, kuri pakartotinai ir daugybę metų e, laikėsi sutarčių ir europinių, europinių įsipareigojimų, mes manome, kad jeigu bus toliau e, minima šie e, minimi šie ketinimai ir ta idėja bus siekiama gyvendinti, tai bus kontraproduktyvu ir tai nukreips žmonės e, prieš Europą. Mes e, giname būtent tokią poziciją ir manome, kad toks mechanizmas nėra veiksmingas siekiant stiprinti Europos Sąjungą, toliau ją kurti ir e, nėra veiksmingas siekiant e, priartinti Europą prie priečių, kas yra šiaip labai svarbu. Ir e, fondų, fondų klausimas yra labai aktualus kai kuriems regionams. Yra labai svarbių sričių, kuriuose reikia įgyventi visą eilę konkrečių priemonių ir mes būtent tokią poziciją giname. Taip pat norėjau pasakyti, kad Portugalija labai pozityviai žiūri į Europos Sąjungą. Mes esame proeuropiečiai ir Mes savo teigiamą požiūrį Europą išreiškėme įsipareigojimais ir jų vykdymu. Ir mes norime tvirtai laikytis šios skripties, kuri užtikrintų augimą Europai, taip pat visiems regionams ir e, visoms šalims. Tai yra įsipareigojimas, kurį prisėmė e, Portugalija, kai įstojo tuometinė Europos ekonominė bendryje. Ir mes pakartotinai e, visos Portugalijos vyriausybės iki šiandieną siekia pač, to paties dalyko. Dėkoju ministrui, dėkoju už labai išsamų pasisakymą, už jūsų atsakymus į mūsų klausimus. Aš tikiuosi, kad e, mm, jūs išgirdote įsiklausėte į atsakymus. Dabar žodis ponui Gualtieriui. Ačiū labai. Ponas Vanistelio Rojus kalbėjo apie tai, jog tai buvo itin įdomus ir naudingas dialogas. Ir manau, kad e, mes e, tikrai dabar esame e, gana tikrai dėl to, kaip viskas toliau klostysis, kalbant apie mikroekonominį sąlygiškumą. Na ir kalbant apie komisiją bei pasiūlymą susijusi su fondų sustabdymu. Tikiuosi, kad tas pasiūlymas bus toks, kokią mes tikimės ir tikiuosi, kad mes patys taip pat prisidėjome prie to, jau būtų išvengta to nereikalingo, neracionalaus elgesio, tai yra sustabdymo. Tad nebejoju, kad dialogas buvo itin naudingas ir ateityje tokią praktiką įtesime. Taip pat norėčiau pakviesti koordinatorius likti keletui minučių salėje ir dėkoju gerbiamo ministrui. Ačiū. The... Pirmininkas taip pat maloniai dėkoja vertėjams.